dėkoti komisijos nariui ponui Kanietė, kad jis liko iki pat posėdžio pabaigos, tuo e, šį, e, šios sesijos darbą baigiame. Iki kito karto.